Good morning, everybody. We were waiting. Labas rytas visiems. Laukiame atvykstant pranešėjos pirmoji darbo tvarkės klausimų, bet jeigu sutiks antroji pranešėja, galbūt pradėsime nuo antrojo klausimo. Bet prieš tai keletą pirmininko pranešimu. Mes esame gavę parlamento pirmininko Šulco laišką, kuriame kalbama apie pirmininkų saigos nutarimą dėl galimybės e, susisiekti su Edvardu Snaudenu. Ir pagal šį laišką nėra jokių kliūčių, kad lybė komitetas galėtų numatyti savo sprendimu galimybę surenkti interaktyvę sesiją su Edvardu Snaudenu. Susalgia, kad nebus iškeltas, iškelta rizika to asmens saugumui. Jeigu ne, tuomet siūloma pasinaudoti anksčiau įrašytais atsakymais į klausimus. Taigi laikantis pirmininkų konferencijos gairių šiandieną bus prašoma, kad koordinatoriai pareikštų savo nuomonę rašytinės procedūros būdu. Tiek buvo pirmininkės pranešimų, e, keičiame darbo tvarkės tvarkų seką, pradedame iš karto nuo ponios Fajon pranešimo. Eina kalba apie trečiasias šalis, kurių piliečiai, kirsdami išornės sienas, privalo turėti vizas ir trečiasias šalis, kurių piliečiams toks reikalavimas netaikomas. Pirmiausia, paprašysiu pasakyti komisijos atstovų. Prašom. Dėkoju, ponė pirmininkė, visiems labas rytas. Galiu kalbėti glaustai, nes e, komisijos pasiūlymas, apie kurį kalbame, numato Moldovos e, piliečiams galimybę būti įrašytiems į sąrašą tų šalių, kurių piliečiai turintys biometrinius pasus e, gali pasinaudoti vizų liberalizavimo režimu. E, šis sprendimas yra logiškas, jis seka po 2010 metų susitarimų. E, jūs žinote, kad taip pat buvo parengtas veiksmų planas, kuriame buvo keturi veiksmų blokai. Pirmasis dėl dokumentų saugos ir biometrikos, antrasis dėl e, neteisėtos migracijos, įskaitant readmisiją, trečiasis dėl viešosios tvarkos ir saugumo ir ketvirtasis dėl išorės santykių ir pagrindinių teisių. Komisija visada laikosi tokios metodikos e, visuose vizų režimo palengvinimo dialoguose. E, e, ta metodika buvo taikoma taip pat ir Moldovos Respublikai. Eina kalba apie pažangos ataskaitų būtinybę. Buvo pateiktos penkios tokios a, pažangos ataskaitos įvyko visa virtinė ekspertų misijų į e, Moldovą ir antrajame to veiksmų plano įgyvenimo etape mes e, pradėsime su Moldova kalbėti apie bevizį keliavimą. Tačiau turiu pasakyti, kad šis susitarimas yra e, skirtingas nuo tų, e, kurie dabar yra aptarinėjami taryboje ir parlamente, kur eina kalba apie 16 šalių įrašymą į bevizio režimo sąrašą. E, tas pasiūlymas yra priklausomas nuo reglamento 539, kuris dar yra aptarinėjamas ir todėl tolesni veiksmai priklausys nuo to, kaip toliau tęsis dėrybos. Taigi šiuo atveju kalbame apie sustarimą su Moldovos Respublika. Pereitų metų lapkričio mėnesį komisija patvirtino penktąją pažangos ataskaitą Ir buvo pasakyta, kad Moldovos Respublika įvykdė visus reikalavimus. Todėl mes ir teikiame šį pasiūlymą, kuris numato, kad į e, bevizio režimo šalių sąrašą bus įrašyta Moldovos Respublika. Tačiau yra viena išlyga, kad e, ši nuostata taikoma tik tiems, kurie turės biometrinius pasus. Mes gana greitai e, patiekėme šį pasiūlymą, tačiau reikia tai matyti bendrajame kontekste, rytų partnerystės, aukščiausio lygio sustikimo Vilniuje kontekste, kuris įvyko lapkričio pabaigoje. E, jūs žinote, kad e, tas sustikimas buvo šiek tiek sunkokas ir mes norėjome pasiūsti aišku signalą, kad komisija laikosi duoto žodžio ir kada tenkinamos visos sąlygos mes galime e, atitinkamą šalį įrašyti į bevizių šalių sąrašą. Taigi e, komisija pasinaudojo savo iniciatyvos teisę, pateikdama šį pasiūlymą, dabar jau atėjo laikas tarybai ir Europos parlamentui uh, pasinaudoti savo įgaliojimais ir vėlgi mes ketiname veikti sparčiai, kad pademonstruotume šiuo atveju Moldovai, kad ES savo įsipareigojimus vykdo ir labai tikimės, kad e, užbaigsime šį darbą dar per šio parlamento kadenciją. Galiu taip pat gal suteikti jums šiek tiek informacijos apie tai, kaip viskas vyksta taryboje. E, vizų darbo grupėje mes e, pereitą savaitę e, darbo grupėje aptarinėjome šio klausimus. Kitą savaitę apie tai bus kalbama TVR taryboje. Kol kas situacija pozityvi ir ko gero mes TVR taryboje galėsime patvirtinti bendrą požiūrį, kad kitais metais galėtų prasidėti trilogai. Dar vienas dalykas, kurį turėčiau paminėti. Žinoma, labai daug kalbama apie bevizį režimo e, piknaudžiavimus juo naudojantis. E, tai girdime kontekste, kalbant apie Vakarų Balkanų šalis. E, sausio pradžioje kada įsigalios vadinamasis e, vizų e, įšaldimo mechanizmas, e, bus numatyta, kad jeigu bus piknaudžiavimai, tai laikinai galima suspenduoti palengvintą vizų režimą. Tad, kai įvykdyti reikalavimai, kai bus pradėti e, naudoti biometriniai pasai, kada įsigalios e, vizų suspendavo mechanizmas, mes galėsime judėti į priekį. Pirminkė, dėkoju. Dabar steiksiu žodį poniai Fajon, pranešėjai. Dėkuoju, ponė pirmininkė, ir ačiū komisijai už šio pranešimo pristatymą ir e, informavimą apie tai, kas vyksta taryboje. Džiaugiuosi galėdama renkti pranešimą dėl bevizio režimo su e, Moldovos Respublika. Šioje kadencijoje mes jau esame pritarė e, vizų režimo palengvinimui su penkiomis vakarų Balkanų šalimis. Aš manau, kad šiuo pranešimu, šiuo sprendimu mes e, iš tikrųjų pasintėme Moldovai svarbų signalą, svarbę žinę, ypatingai Vilnius aukščiausio lygio sustikimo kontekste. Moldova tokiam režimui ruošiasi jau tris metus. Džiaugiuosi, kad komisija patvirtino, kad įvykdyti visi reikalavimai. E, iš tikrųjų, e, judėjimo laisvė yra e, esminė Europos vertybė ir principas e, ir atsižvelgiant į ekonominius e, ir politinius besivystančius santykius e, ir santykius tarp žmonių, aš labai tikiuosi, kad sugebėsime užbaigti dėrybas pavasarį, pavasario pradžioje, dar iki šio parlamento kadencijos pabaigos. Tikiuosi gero bendradarbiavimo su šešėliniais pranešėjais, taip pat su uh, komisija ir taryba. Aš e, dabar į detalės nesileisiu. Pranešimą mes pristatinėsime Libė komitete taip pat ir sausio 9 dieną. Jeigu viskas bus gerai, dėl jo balsuosime vasario mėnesį. E, tikrai džiaugiamės matydami, kad e, beviziai ar palengvinti vizų režimai su mūsų kaimynais prisideda prie judėjimo laisvės sklaidos. Tad e, aš e, iš tikrųjų noriu, kad e, šis reikalas pajudėtų kuo galima greičiau, ypač atsižvelgiant į tai, kad Moldova tenkina visus reikalavimus. Buvo jau paminėta, kad nuo kitų metų sausio mėnesį įsigalios e, apsaugos nuostata. E, E, bet aš labai tikiuosi, kad mums niekada neteks ją pasinaudoti, ypatingai kai kalbame apie vakarų Balkanų šalis, jeigu taip įvyktų, tai būtų iš tikrųjų labai didelis žingsnis atgal, net jeigu būtų e, e, kalbama apie laikiną judėjimo laisvės apribojimą Mes e, žinome, kad e, prieglopščio prašytojų skaičiai sumažėjo, tad mes iš tikrųjų neturėtume per daug jaudintis. Mūsų kaimynai labai tvirtai žengia integracijos keliu. Dėkoju, poniai Fajon. Ir dabar matau, kad ponas Bronsas nori pasakyti. Prašau. E, pirmininkė, dėl visų režimo piknaudžiavimo šis klausimas keliamas tarsi tai būtų kažkas netikėta, bet jeigu jūs pažiūrėsite į šalis, kurių BVP vienam gyventojui yra tik menka dalelytė to, ką matome vakarų šalyse, tai ko gero tai visiškai nėra netikėta. Visą tai galima tikrai prognozuoti. Ar yra buvę tirti e, vizų palengvinimo e, režimo piknaudžiavimo atvejai e, ir tada kokie yra tokie mastai ir galima, ar galima įvertinti tokį piknaudžiavimą. Dėkoju. Pone Weber. Dėkoju, pane pirmininkė, dėkoju komisijai ir Europos parlamentui už šią iniciatyvą. Nekarta buvo pabrėžta, kad mes esam atviri e, tokiam e, vizų režimo palengvinimui su Moldova ir aš manau, kad tai e, gali atvesti tik tai prie sustiprinto bendradarbiavimo tarp Moldovos vyriausybės ir Europos komisijos nes e, manau, kad yra labai svarbu nuraminti ne tik poną Bronksą, bet taip pat ir kitus, kurie bijosi tos apokalipsės, kuri tarsi turėtų ištikti ES. Šiuo atveju taip nėra. Aš manau, kad į ES teisę reikia žiūrėti apskritai drauge Mes žinome, kad nuostatos dėl bevizio režimo suspendavimo įsigalios ir tai reikš, kad viskas priklausys nuo geresnio bendradarbiavimo tarp Europos komisijos ir bet kokios trečiosios šalies, e, kuri naudojasi e, vizų režimo palengvinimu. Taip pat, nuraminant kolegas, turiu pasakyti, kad tie, kurie jau norėjo išvykti iš savo kilmės šalių, jau yra išvykę. Pakanka vien tik tai pažvelgti į tų šalių e, dabartinių, dabartinius piliečius e, e, siekdami gauti biometrinius pasus, tų šalių piliečiai turi pradėti visą E, pasų gavimo procedūrą iš anksto, iš naujo ir tai nėra tai labai gerai. Aš manau, kad mūsų sprendimas bus parankus ne tik tai Moldovos piliečiams, bet ir Europos Sąjungos piliečiams. Dėkui, ponė Weber, ponė Fajon, dar norėtumėt ką nors pridurti? Jeigu ne, tai baigime aptarnėti šį darbo tvarkės punktą ir grįžkime prie pirmojo. Pone Gomes. E, eina kalba apie Europos bendrijos ir Indonezijos pagrindų sustarimą dėl visapusės partnerystės ir bendradarbiavimo su readmisija susijusiais klausimais. Iš tiesų, eina kalba apie platesnę diskusiją, visų pirma apie sustarimą su Indonezija, o paskui su keliomis e, Centrinės Amerikos šalimis. Aš iš pradžių suteiksiu žodį e, tarybai, komisijai, o paskui mūsų komiteto nariams. Ar yra komisijos atstovų? Taip, prašom. Ačiū, pirmininkė. Dabar, jeigu man būtų leista, norėčiau perduoti žodį pirmininkaujančiai šaliai, nes jie taryboje nagrinėjo šitą dosiją, ar tai būtų įmanoma. Tada paprašyčiau tarybos, ar norėtumėte pasisakyti. Ačiū pirmininkė, labas rytas visiems. Norėčiau pirmiausia padėkoti parlamentui už tai, kad šie du susitarimai buvo įtraukti į darbo tvarkę, bet dėliojimo mes labai dėkingi už tai. Aš turėčiau pateikti visą esmę tų susitarimų, bet norėčiau sutelkti dėmesį e, į tai, e, kad galėčiau paaiškinti, kodėl nu, neskyrėsi. E, na, pateikėme kai kurius klausimus parlamentui. Norėčiau atsakyti šios klausimus. Kaip žinote, susitarimai a, liečia daugybę klausimų. Vienas iš jų yra redmisijos klausimas. Ir būtent todėl mes čia šiandien lybę komitete ir susirinkome. A, tai šitas redmisijos klausimas yra vienas iš tų klausimų, kuriem taryba skiria didelį dėmesį. Ir todėl, kad yra abiejose susitarimuose redmisijos nuostata, reikia dar kartą pakartoti, kad tai nėra tik tai susitarimas, bendradarbiavimas tomis šalimis susitarimas, bet tai yra redmisijos per paraiškos, apie jas kalbama. Reikia kreipti dėmesį į teisinę bazę norint priimti tuos susitarimus. O kadangi to teisinė bazė skiriasi, reikia taikyti skirtingas prieimimo procedūras. Ir būtent todėl mes turime vieną procedūrą, kalbant apie šią konkrečią nuostatą liečiančią redmisiją. Ir yra dar kita procedūra, kurią, kurią mes taikome priimdami kitas nuostatas šiaip ar taip, nors mūsų toje virtuvėje vidinėje ir yra tokios dvi a, procedūros, du susitarimai, vienas su Indonezija, kitas su kitomis šalimis, mes a, kreipiamės į parlamentus, a, kad galima būtų rasti bendrą sutarimą dėl kiekvienos iš šių, kiekvieno iš šių susitarimų. Tikimės, kad parlamentas sutiks tai padaryti ir susitarimai leis sustiprinti mūsų bendradarbiavimą su minėtomis šalimis ir leis Europos Sąjungai toliau tęsti darbą e, redmisijos srityje. E, labai ačiū. Jeigu turėtumėte kokių klausimų tarybai ar tarybos e, teisiniai tarnybai, mielai atsakysime dabar komisiją. Ačiū pirmininkė. Gal tiesiog galėčiau pridurti kai ką ir paaiškinti trumpai liurinį. Tai yra 34 straipsnis, kuris buvo atskirtas nuo kito sustarimo e, teksto. Kalbant apie esmę, apie turinį, norėčiau pasakyti, kad tai yra nusistovėjusi politika ES integruoti migracijos dalykus, e, tai yra tokius kaip e, readmisijos į išorinių ryšių politiką. A, taigi tokie pagrindų susitarimai yra ir panašių susitarimų, tai yra partnerystės susitarimai. A, Tai yra vis aptarime vienas skyriai, kuriame kalbam apie e, migraciją, o migracijos straipsnėje taip pat kalbama apie readmisijos dalykus. E, taigi reikėtų kalbėti apie 34 straipsnį trečiąjį paragrafą. Taigi turinys, e, kaip jau sakiau, yra labai ribotas ir jo visiškai negalima palyginti su readmisijos susitarimu, tuo pilnu readmisijos susitarimu. Ir šitą nuostatą tik už tikrina jau tarptautinė teisė tai, kad valstybės turi priimti, steigti galimybę ir admisijos galimybę piliečiams. Tai šalys turėtų priimti e, savo piliečius ir kad jie turėtų šitą procesą na, šitos veiksmus atlikti e, be jokio prieštaravimo, be jokio nereikalingų dėlsimų. Ačiū, ponė Gomas. Ačiū, pirmininkė. Dabar aš atsakinga už parlamento rezoliuciją, už e, ataskaitą, kuri susitikimą dėl šito bendradarbiavimo susitarimo, kurį jau minėjo ir komisija, ir parlamentas. Ir šitas pagrindų susitarimas, jau 34 straipsnis, suteikia pagrindą redmisijų susitarimui. Manau, kad Tai labai svarbus susitarimas, nes apskritai kalbant, na ir ypač kalbant apie admisijos susitarimą, nes tai pirmasis toks dokumentas, kurį mes turime sudarę su Azijos valstybėmis. Na, žinoma, nesu bet kuria Azijos valstybė. Tai yra viena iš didžiausių, labai populiarių šalių pasaulyje. na, turi labai tokių stiprių žmogiškųjų ryšių su Europą, buvusi Niderlandų kolonija. Anksčiau netgi turėjo ryšių su mano gimtąją šalimi Portugaliją. Taip, joje viena iš didžiausių savo gyventojų skaičiumi šalių pasaulyje. dabar demokratinė valstybė, valstybė, kuris tengiasi laikytis tarptautinių įsipareigojimų žmogaus teisų srityje. Žinoma, šalis e, dabar yra perinama, yra tranzito šalis migra, migrantams iš pietričių Azijos e, plūsta daug žmonių per Indoneziją, stengdamiesi patekti į Australiją. Žinoma, sąlygos tam palankėjo 17 tūkstančių salų, daugybė laivelių, e, taigi navigacijos, puikus navigacijos įgūdžiai. Taigi užmesgami įvairiausia tinklai, kurie padeda žmonės perkelti iš vienos pasaulio vietos į kitą. Tai šalis, e, labai kosmopolitiška šalis. Gal dėl savo geografinės padėties ir dėl savo istorijos. Ekonominė prasme e, labai svarbu, kad kinų e, bendruomenė jau ištisus amžius ten yra apsigyvenusi. Nu, va. Na, daugelis žmonių turi dvigubą pilietybę, nors tai uh, teoriškai ne, neprimtina, tačiau praktikoje, realiame gyvenime taip dažnai pasitaiko. Tai šalis, uh, kuri labai svarbi, uh, kalbant apie migrantų srautus pasaulyje. Ir uh, taip, uh, jiems yra padedamas, tengiamasi atidės skirtumą tarp uh, pabėgėlių, e, prieglopčio ieškotojų ir neteisėtų migrantų. Taigi tas readmisijos susitarimas e, yra reikalingas, protingas e, dokumentas. Ir jo 34 straipsnis, 3 paragrafas kuriame kalbama apie e, readmisiją, piliečių readmisiją, čia kalbama ir apie ES ir Indoneziją, taip pat žmonės be pilietybės. E, taip pat e, kalbam apie trečiųjų šalių piliečius. Norėčiau dėl to dar kreiptis komisiją ir parlamentą. Tas susitarimas padės žmonių judumą e, skatinti, bet tuo pačiu metu labai svarbus Europos Sąjungai kontroliuojant šitą judėjimą. Parlamentas davęs e, sutikimą tam susitarimui, žinoma, kontroliuos veiksmus, žinoma, komisija daugiausiai čia prisidės, vien parlamentas negali padaryti susitarimas Tai nesenai buvo sesija, kurioje buvo kalbama apie žmogaus teisės susijusi su Indonezija. Na, buvo daugiau dalykų aptariama susijusi su migracija. Aš galiu tik rekomenduoti, kad parlamentas duotų sutikimą. Norėčiau, kad ir taryba, ir komitetas patvirtintų, kad į tą susitarimą eina trečiųjų šalių piliečiai. Dėkoju, ponia Gomes. Dabar suteiksiu žodį tarybai ir komisijai. Ačiū ponė pirmininkė, ačiū ponė Gomes už paramą ir už klausimą. Pats susitarimas Jame nėra e, numatytas susitarimo e, dėl readmisijos e, piliečių iš trečiųjų valstybių. Tačiau taip dėl to galima susitarti atskirai. Ir tuo pačiu turėtų būti numatytas įsipareigojimas priimti trečiųjų šalių piliečius. Ačiū pirmininkė. Aš norėčiau tik tai pridurti, kad pirmininkaujantį valstybė yra visiškai e, teisi. 44 straipsnėje yra nuoroda į trečiųjų valstybių piliečius ir yra numatyta, e, numatyta galimybė e, susitarti dėl trečiųjų valstybių piliečių readmisijos. E, taigi e, visų pirmiausia, šis susitarimas e, galiotų tik tai mūsų valstybių piliečiams. Ir tai yra labai esminis susitarimas galiojantis tik tai mūsų valstybių piliečiams. Dėkuoju. Gal kolegos norėtų pasisakyti, jei ne, tai tada suteiksiu žodį poniai Gomes. Jei aš teisingai e, supratau, jeigu mes sutiksime e, dėl readmisijos susitarimo, tai bus e, preliminarus susitarimas, dėl kurio ateityje e, kalbėsime dėl mūsų valstybių piliečių ir trečiųjų E, valstybių e, piliečių, o taip pat e, pili, žmonių neturinčių pilietybės. Ketvir, 44 straipsnio 4, 34 straipsnio 3 4 dalis E, jame numatytos e, standartinės nuostatos, kurios paprastai būna tokiuose sustarimuose e, ir kuriuose yra numatoma galimybė ateityje, jeigu viena iš šalių pageidautų kalbėti dėl readmisijos trečių šalių piliečiams ir piliečiam, žmonėms neturintiems plėtybės. Taigi yra mm, pasirinkimas, išreikštas pasirinkimas darytis ateityje. Dėkoju. Taip, tai aš kiek suprantu, kai toks e, sustarimas e, bus aptariamas, dėl jo e, sugrįšite ir pas mus į parlamentą. Taigi aš norėčiau pasakyti, kad e, mes esame pasirengę sutikti dėl tokio pagrindinio susitarimo. Ačiū ponė Gomes. Dabar perėsime prie kito darbo atvarkės e, punkto. E, dabar pranešėja ponė Renat Weber. E, tai yra tarybos sprendimas dėl Europos bendrijos bei jos valstybių narių e, ir e, septynių kitų valstybių politinio dialogo ir bendradarbiavimo susitarimo. Ir taip pat išskyrus dėl 49 straipsnių trečios dalies. Šis E, prašymas e, patvirtinti poziciją yra labai e, ribotas laiko prasme. Plenarinėme posėdėje sausio mėnesį jau turėtų būti šis klausimas sprendžiamas. Ir šis klausimas buvo pradėtas nagrinėti 2003 metais ir dabar tik taip e, pateko ant parlamento darbo stalo. E, taip pat pasiaiškinsime dėl e, lybė konsultacijų dėl 49 straipsnio trečiosios dalies ir tokio susitarimo teisinių pasiekmių. E, su Libe komitetu e, e, konsultuojamas tik tai dėl 48 ir 49 straipsnių. Dabar suteiksiu žodį gerbiamai pranešėjai, o vėliau suteiksiu žodį tarybai ir IAS ir komisijai. Taigi, ponia Weber, prašau žodis jums. Ačiū, ponia pirmininkė. Iš tikrųjų, tai susitarimas, e, kuris e, parlamento komisijos e, tarybos ir valstybių narių darbo tvarkėje buvo jau dešimt metų. Taip, tai yra susi, tarptautinis susitarimas ir mums reikalingas nacionalinių parlamentų patvirtinimas ir tai reikalauja laiko. Ir e, dabar tiesiog mm, kartais net iškyla klausimas, ar šis susitarimas įsigalios man dar gyvai esant. Aš buvau šešėlinė AFET komiteto pranešėja ir mm, patvirtinau e, pranešimą Ir Libe e, komitete, kaip jūs sakėte, e, mes atlikome tik tai e, savo darbą susijusi su abipusę readmisiją. Ir taip, tai buvo Centrinės Amerikos šalių atžvilgių nagrinėjama. Ir mes e, tarėmės, konsultavomės su komisija, su taryba, e, kaip elgtis sudarydami šį susitarimą e, ypatingai readmisijos srityje turėtume pagalvoti, kokie kokie galėtų būti e, šio dalyko efektai ir poveikiai. Dabar žodį suteiksiu tarybai, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Dar kartą dėkoju Jums, kad į darbo tvarkį įtraukėte ir šį susitarimą. E, kaip matote, e, užtrukome nemažai laiko rengdami šį susitarimą, kadangi parlamentas jau porą kartų yra davęs sutikimą dėl šio susitarimo, tačiau taryba e, e, nutarė padalinti šią procedūrą. E, kaip ir Indonezijos atveju, taip ir šio susitarimo atveju ir parlamentas dar kartą yra prašomas duoti sutikimą dėl šio susitarimo. Štai kodėl mes šiandien čia apie tai kalbame. E, kaip ir anksčiau paaiškinau dėl e, šio klausimo sustarimo išskaidimo, tai yra e, susijęs su tuo, kad readmisija yra susijusi su kitų ES veikimo sutarties straipsnių. Ir tai yra ne tas pats straipsnis, kuris reglamentuoja uh, E, kitus e, šio susitarimo klausimus. kadangi šis e, susitarimas reikalauja teisinio įsipareigojimo, todėl pritarimo procedūros yra skirtingos ir aš norėčiau pridurti, kad tai net neturi e, jokios įtakos parlamento prerogatyvai pritarti ar nepritarti tokiam susitarimui. Ir jei leisite, aš norėčiau suteikti žodį mūsų e, teisiniai, e, teisinės tarnybos atstovui, kuris paaiškins techninius aspektus. Dėkuoju, panė Pirmkė, gal keletą žodžių paaiškinant e, dėl tarybos sprendimo ir išvadų atskirimo. E, taryba mano, kad sutikimas taikytinas ne vien tik tai susitarimo tekstui, bet taip pat ir sprendimo tekstui. Ir todėl ir grįžtame į parlamentą jau trečią kartą. Šiek tiek Daugiau paaiškinsiu atskirimo priežastis. Iš tikrųjų, susitarime yra readmisijos nuostata e, ir e, kitas nuostatas, kurios priklauso TVR sričiai, bet tose nuostatose nenumatyta konkrečių teisinių įsipareigojimų. Tiesiog kalbama apie įsipareigojimus politiniam dialogui ir bendradarbiavimui. O kadangi čia kalbame apie nuostatą su konkrečiais teisiniais įsipareigojimais, mums reikia sutartyje remtis tam tikrų straipsnių, tam tikrų teisinių pagrindų ir šiuo atveju kalbame apie 79 straipsnio trečią dalį, kuris leidžia sąjungai sudaryti readmisijos susitarimus ir leidžia pradėti naudotis 21 ir 22 protokolais, kur kalbama apie Junktinės karalystės, Airijos ir Danijos galimybę nesiimti priemonių, ir nedalyvauti tokiuose sprendimuose. Tai reiškia, kad kai kalbama apie readmisijos nuostatas ar Indonezijos ar Centrinės Amerikos atveju, jie nedalyvauja priimant tarybos sprendimus. Tuo pat metu jie dalyvauja priimant sprendimus, kurie susiję su to susitarimo kitais straipsniais. Taigi abiem tais atvejais tarybos sudėtis skirsis ir būtent dėl to techniškai būtina priimti du skirtingus sprendimus. Tačiau pažiūrėsite į abiejų sprendimų konstatuojamasias dalis, tai ten labai aiškiai pasakyta, kad abu sprendimai turi būti priminėjami lygiagrečiai. Taigi, tarybos pozicija yra tokia, kad išvadų ir sprendimo atskirimas yra būtinas, norint, kad galima būtų laikytis 21 ir 22 protokolų, kurie sudaro ES pirminės teisės dalį. Dėkoju, sako pirmininkė. Esu iš e, skyriaus dirbančio Centrinės Amerikos ir Meksikos santykių srityje. E, pradžioj turėčiau apgailestauti, kad tiek ilgai užtruko rengiant e, šį susitarimą. Mes žinome, kad šį darbą šiek tiek E, susilpnino e, asociacijos sustarimo darbai ir džiaugiuosi, kad dabar jis vėl sugrįžo į mūsų darbo tvarkę. Jūs žinote, kad e, komisijos pirmininkas Varoso šeštadienį dalyvavo Centrinės Amerikos šalių susitikime ir dar kartą pareiškė savo paramą šiam sustarimui. Belieka tik apgalė sauti, kad užtruko jau dešimt metų jį rengiant e, ir ratifikuojant, ypač atsižvelgiant į tai, kad Koraper jau yra jį jau patvirtinęs. E, turiu pasakyti, kad e, Centrinės Amerikos šalių bendras atstovas yra Panamos ambasadorius ir iškilus reikalui jūs galėtumėte su juo susisiekti. Komisija, dėkoju. Pone pirmininkė, e, panašiai kaip ir kalbant apie e, sustarimą su Indonezija, čia mes e, turime sustarimą, kuriame yra readmisijos straipsnis, labai panašus į tą, kaip kad sustarime su Indonezija eina kalba apie tų šalių piliečių readmisiją. E, būtent jie turi būti priimami atgal, e, kalbama apie tai, kad jie turi turėti atitinkamus e, tapatybės dokumentus, eina kalba taip pat apie abipusius įsi pareigojimus Na ir taip pat numatyta, kad ateityje bet kuri iš tų šalių e, galėtų ateityje siekti readmisijos sustarimą, kuris būtų taikomas ir trečiųjų šalių piliečiams. Na ir kaip jau anksčiau buvo minėta, jeigu kartais ES sumanytų dėrėtis dėl readmisijos su viena iš šių šalių, būtų laikomasi uh, įprastinės procedūros ir savai mes suprantame, toks sustarimas dėl readmisijos būtų pateiktas Europos parlamentui, parlamentui tvirtinti. Dėkoju. Ar yra kolegų norinčių dar pasakyti? Jeigu ne, tai tada žodis poniai Weber. Dėkoju, pirmininkė, labai dėkoju visiems pasisakiusiems ir, žinoma, parlamento vardu norėčiau pasiūsti labai aiškę žinę, kad mes norime paremti, pritarti šių sustarimų sudarimui. Nors turėčiau irgi prispažinti, kad aš suprantu, jog ir techninė pusė e, yra labai svarbi. Kaip teisininkė aš esu prie to pripratusi, bet kaip paaiškinti mūsų kolegoms Centrinės Amerikos šaly, šalyse, kad šis sustarimas, dėl kurio dėrėtasi dešimt, dešimt metų, vėl dabar sugrįžo pas mus, tuo tarpu, kai po penkių metų dėrybų buvo sudarytas asociacijos sustarimas, taikytinas tik tai prekybai, nes dėl politinių priežasčių mums jo reikėjo. Na ir kada jis įsigalios e, ir asociacijos sutartis bus jau ratifikuota visų valstybių narių, jis bus taikomas tik ta prasme, kad abu šie sustarimai dėrės tarpusavyje. Aš tikrai esu čia pasimetusi. Aš manau, ES mes turime visiškai kitaip tvarkyti reikalus, jeigu ir toliau norime apsimesti, kad esame svarbus tarptautinis veikėjas. Iš tikrųjų, turime 28 valstybės narės, bet būtent sąjunga pretenduoja į tarptautinio veikėjo statusą ir vadinasi reikia esminių konstitucinių pokyčių. Aš manau, kad jie yra absoliučiai būtini. Dėkoju, poniai Weber. Nematau norinčių dar pasisakyti ar sureaguoti. Baigsime šio punkto aptarimą, perėsime prie dvyliktojo punkto. Matau, kad pranešėja jau atvyko, galime pradėti jį svarstyti. Europos arešto orderio peržiūra. Baronienė Sara Latford yra mūsų pranešėja. Tai yra teisėkuros pranešimas ir aš iš karto suteiksiu žodį pranešėjai kuri pakomentuos šiam pranešimui pateiktus pakeitimus. Tada suteiksiu žodį kolegoms ir jeigu komisija ar pirmininkaujantį valstybė norės įsiterpti, aš suteiksiu žodį ir jiems. Tad žodis poniai Latford. Ačiū, pirmininkė. Ačiū už galimybę atsakyti atsakyti klausimus dėl pakeitimų. Buvo 150 tokių pasiūlyto pakeitimų, kai kurios pati pateikiau. Daugelis iš jų panašus. Ir matoma sutarimą, atrodo, dėl šito arešto orderio. Ir iš tikro galiu tik tai dar kartą akcentuoti, koks vaisingas tas mūsų bendradarbiavimas. Ypač po to, kai tokį indėlį dėjo visi mano kolegos. Na, pagrindinės sritis, dėl kurių aš norėčiau, ties kuriomis norėčiau staptelėti ir kur buvo ieškomas kompromisas. Taigi, na, pirmiausia, jau vien pavadinimas sako, kad tai yra teisinė problema. Ir komisija buvo prašoma pasiūlyti teisės aktus. Klausimas yra tas, ar norima tai padaryti taikant horizontaliasis priemonės, ar tiesiog atveriant na, jau sutartį pačią. Na, kai kurie kolegos pateikė pakeitimus. A, kurie susiję su pakeitimais pagrindų sprendime. Manau, kad mes čia atvertume Pandoro skrynę ir nežinau, kuo visą tai baigtųsi. Kyla rizika, kad kiekviena valstybė narė pateiktų visą sąrašą to, ką norėtų įtraukti. Taigi e, reikėtų pasižiūrėti e, nuo to, kad reikėtų galbūt e, šiek tiek na, reikalingus pakeitimus padaryti, perinimą iki to, kad iš, visiškai išardytume tą sistemą. Vėl čia mes kalbame, bet susijęme tai ir su senoja ekstradicijos sistema, kurią taikėme. Mano pranešime aš kalbu apie horizontalias priemonės, kalbu apie proporcionalumą, apie pagrindinės teisės, konsultacijų mechanizmą ir panašius dalykus. Tai yra visi abipusio pripažinimo instrumentai nes jie nėra kažkokie unikalūs, jie tiesiog veikia kartu su kitais instrumentais. Na, kartais mums tiesiog trūksta na, įgūdžių, talentų, kuriant šitą sistemą. Daug buvo skiriama dėmesio prokuratūros tyrimo sritims. Taip, jos padeda darbą daryti efektyvesniu, ypač tyriant tarptautinius nusikaltimus, bet mes puikiai žinome ir dažnai šitame komitete esame sakę, kad reikia iš tikrųjų teisinius instrumentus tvirtinti, bet tuo pačiu ir atskiras, atskiras žmogaus teisės ginti. Reikia ir efektyvaus darbo ir žmogaus teisės apsaugos. Nes Argentinį stinka, aš norėčiau pasiūlyti, kad mes ir laikytumės to, kad mes tiesiog uh, labiau laikytumės tų horizontalių priemonių, bet jeigu tai atrodytų nepakankama, aš jau pasakiau savo ataskaitim, kad tada jau mes prašytume, kad jau imtumėmės pagrindų sprendimo peržiūros. To aš netmetu. Galima atverti pagrindų sprendimą šešėliniai pranešėjai galbūt sutiks su tokia formuluotė. Antra, antroji sritis, ties kurią norėčiau sustoti, tai yra proporcionalumo klausimas. Savo pranešime aš kalbu apie leidimą išduodančią šalį, apie prašymą išduodančią šalį. Uh, E, kad iš tikrųjų reikėtų pasižiūrėti, ar būtina e, nepateikti tokį e, areštą orderį. Ar tam tikras atvejas šito iš tikrųjų reikalauja. Taigi, kolegos pateikė pakeitimus kalbėdami apie tai, kokį poveikį tai padarytų žmonių teisėms, jų individualiam ir šeimos gyvenimui. Ir taip pat ar reikėtų taikyti įvairias kitas e, tokias priemonės, kurios iš tikrųjų labai kištusi į jų gyvenimą. Galima kalbėti apie atskirus veiksmus. Kai kurie kolegos e, pateikė pakeitimus liečiančius dvigubą proporcionalumo dalykus. Vėlgi galimybė e, atsisakyti ta teisė būtų grindžiama proporcionalu principu. Aš asmeniškai tikiuosi, kad čia kiltų uh, ir rizika, na, tiesiog, kad sistema jau būtų per daug pakeisti ir mes nutoltume nuo to abipusio pripažinimo. Bet tikiuosi, kad jeigu abipusis pri, abipusio pripažinimo instrumentas būtų labai neproporcingai taikomas, uh, tada jau tiesiog jis rastų savo vietą e, pagrindinių teisių srityje, ypač kada yra atsisakoma teikti tokią arešto orderį. Taigi visą tai turėtų būti papildyta konsultac, konsultacinėmis procedūromis, pasikeitimo informacija, vėlgi konsultacija dėl tos tokios priemonės būtinumo prieš ją pradedant taikyti ir žinoma dėl pagrindinės teisės ir jų pagrindų e, atsisakymas ir duoti tokių atdaryti. Taigi, kaip sakiau, proporcionalumas, konsultacijos, e, vėlgi čia galima e, prisiminti Europos tyrimo orderį. Taigi yra vat, štai keleto šitokių dalykų formulė pateikia tam tikrą reikalingą balansą pusiausvirą. Tikiuosi, kad šešėliniai pranešėjai norės galbūt dar pakalbėti apie tai. Ar, na, dar sritis, kurioje kyla problemos, tai E, kada yra perdodami jau e, asmenys dar neprasidėjus, neperdavusių teismą, neprasidėjus teisminiam nagrinėjimui. Galbūt vėliau dar pakalbėsiu apie tai. Bet tai kelia problemų, nes veda dažnai į tai, kad žmonės ilgai laikomi suimti Buvo pateikti pakeitimai e, būtent liečiantis tai, kad žmonės yra sulaikomi ir laik, e, laikomi įkalinti, kai dar nėra pradėtos teisinės procedūros, kai teismai nepasirengia svarstyti e, tokias bylas. Manydama, kad tai labai svarbi problema, aš ir įtraukiau į savo pranešimą reikėtų užtikrinti, kad visos kitos įmanomos priemonės jau buvo prieš tai a, taikytos. Ir todėl reikia akcentuoti, a, kad a, valstybės narės e, todėl laikytųsi abipusio pripažinimo instrumento. Na ir tas komitetas galbūt tiesiog nuimtų tam tikrą krūvį nuo Europos uh, arešto orderio. Taigi mes norime, kad tyrimo visos priemonės būtų taikomas, jų būtų laikomasi. Na, konsultacijų mechanizmas, kurių, kurie padeda paaiškinti, ar iš tikrųjų jau kažkokia tai byla yra netoli, jau yra atsidūrusi netoli jau nagrinėjimo teisme. Konsultacijų mechanizmas lik paaiškina tai, parodo tai, ar jau iš tikrųjų kaltinimai tuoj bus pateikti ir byla bus netrukus pradėta nagrinėti. Nacionalinės teismų sistemos yra, na, skiriasi. Tačiau reikia laikytis pagrindinių a, dalykų, bendrų dalykų. Na, mes kalbame apie tai, kada a, perdodamas e, žmogus e, dėl to, e, kad būtų teisiamas žmogus toje kitoje šalyje, o ne vien tam, kad jisai būtų laikomas kažkur, sulaikoma kažkokia tai įstaigoje būtų areštuotas. Ir čia konsultacinės tos procedūros suvaidintų didelį vaidmenį. Čia paaiškėtų, kokį jau lygį pasiekė visos procedūros valdančioji e, institucija, jeigu jos netenkina proporcingumo dalykai, jos netenkina pasirengimą. Tai, kad dar nėra pasiektas tam tikras pasirinkimo bylos nagrinėjimui e, laikas, e, tai reikėtų atkreipti dėmesį. Bet nereikia taikyti priemonių, kuris per daug padarytų sudėtingą visą procedūrą. Na, galima paminėti dar kitas rytis, kurios buvo pateikta E, pakeitimai. Jau aš minėjau prieš teisminės e, procedūras. Ir Na, čia labai dažnai e, sąlygos, kuriuose yra laikomi suimtieji, iš tikrųjų kartais yra tokios blogos, kad na, pažeidžia valstybių narių pasitikėjimą viena kita. Taigi šitos problemas, per šitą problemą negalima užsimerkti. Komisija uh, turėtų e, siekti parengti tam tikrus teisinius aktus, nes šią problemą reikia spręsti. Taip pat aš pati pateikiau e, pakeitimų pasiūlymus, e, kad galima būtų kurti glaudesnius advokatų, advokatūros tinklus. Na, tai padėtų spręsti taip pat problemą susijusią ekstradiciją svarbu, kad Europos teisingumo e, sritis veiktų kiek galima optimaliau. Tai buvo pasiūlyti kompromisiniai pasiūlymai, mūsų šešėlinių pranešėjų sutikimas įvyks rytoj ir aš tikiuosi, kad padarysime tam tikrą pažangą, nes galėsime dar kartą peržiūrėti pakeitimo pasiūlymus o balsuosime dėl jų 13 sausio. Na, gal dar reikės uh, tiesiog uh, pabandyti įtikinti uh, kolegas uh, dėl uh, tų pakeitimų, kuriuos aš palaikau. Uh, bet visi tie pakeitimai, kuriuos kolegos pateikė, yra iš tikrųjų labai naudingi, rodo mums kelią uh, tolimesniam darbui. Ačiū. Ačiū, ponia Latford. Šešėliniai pranešėjai yra paprašę žodžio ir aš taip pat esu APP frakcijų šešėlinė pranešėjai ir aš norėčiau pasakyti keletą žodžių. Nemanau, kaip, kad kaip keletą kartų buvo minėta, kad Europos Sąjungos arešto orderis yra pagrindinis e, instrumentas, aš norėčiau pabrėžti, e, taip pat kaip ir e, ponė Latford paminėjo, mes turėtume to laikytis, kalbant apie baudžiamasias bylas. Tai pagrista tarpusavio pripažinimo principų. E, tarpusavio pripažinimo instrumentas yra labai svarbus ir mes turime suvokti, e, kad e, turime saugoti ir puoselėti tarpusavio pripažinimo priemonę. Ir visiškai remiu pranešėjos poziciją beveik visuose klausimuose, kurie buvo dabar iškelti. Ir taip pat e, remiu jos e, susirūpinimą, e, kurį išreiškia kaip Pandoros skrynios atidarimą. Turėtume atkreipti dėmesį į proporcingumo patikrinimą ir taip pat turėtume dar išsameu nagrinėti iki teisminio sulaikymo klausimus. Taigi, Taigi e, bendrais e, bruožais remiu pranešėjus pozicijas ir manau, kad e, bendrai rasime geriausią sprendimą ir galėsime sekti pranešėjus rekomendacijomis. Ačiū. Mm, visų pirmiausia, norėčiau e, patei, e, padėkoti pranešėjai už tokią išsame apžiūrą e, tų detalių, kurios buvo mums svarbios ir dėl kurių mes pateikėme pakeitimus. Kai kuriuose pakeitimuose siekiame tos ir einame tą pačią linkmę, kai kuriuose pakeitimuose esame skirtingų nuomonių. E, galbūt kai kuriais klausimais rasime horizontalų sprendimą, e, tai kadangi e, problema yra tokia, kad piliečiai laikia, laukia aiškių sprendimų. Europos arešto orderis veikia ir visa tai E, ką mes diskutuojame dėl Europos arešto orderio, e, viskas yra susijęs su situacijomis kylančiomis dėl apipusio pripažinimo. E, susidurėme su vietinėmis tradicijomis, tradici, tradiciniais taikymais. Ir E, iškyla klausimas, kaip piliečiai e, yra įtraukiami į tokias situacijas ir mes girdime nemažai kritikos, e, piliečiai išsako, ką jie norėtų matyti, e, jie pageidauja bendrų suderintų standartų ir mano asmeninė nuomonė tai yra pagrindinis visų diskusijų punktas mes turime suvienodinti ES e, vyraujančius skirtingus standartus e, ir pagerinti bei supaprastinti e, teismų bendradarbiavimą, palengvinti teisminį persokiojimą kadangi situacija valstybėse narėse yra labai skirtinga ir mes labai e, išsamei turime išnagrinėti e, detalės, ar įmanoma e, pritaikius vieną ar kitą e, metodą, pagerinti bendrus standartus ir kalbėti apie europinės priemonės ir standartus taikomus ne tik e, teisminiam persikimui, bet ir teisminiai gynybai. Ir kaip mes tai padarysime, e, turėtume dirbti labai atsargiai E, kadangi ES piliečiai e, nesitaikys e, su europinėmis priemonėmis, kurios būtų grinčiamos nacionalinėmis priemonėmis. Argentinė, prašau. Thank you, Chair. I'd like to... Ačiū pirmininkė. Aš norėčiau pakalbėti apie du dalykus. Proporcingumo patikra šalyje, kurios prašoma perduoti įtariamai ir e, būtinybę turėti teisėkros pasiūlymą. Pradėsiu nuo proporcingumo patikros. Ir pabandysiu pagrysti, kodėl patikrinimas e, dėl žmogaus teisų yra nepakankamas. E, sakysime, Amsterdame kavinėje sėdi žmogus ir rūko kanapes. Atvykęs švedijos turistas jį užkalbina ir klausia, iš kur gavai tą cigaretę ir gauna atsakymą. Už trijų kvartalų, už kampo yra kavinė, ten galime, galite jų nusipirkti. Suvaikščiojęs tenai, turistas iš Švedijos sugrįžta, užsirūko cigaretę ir jie pasikeičia adresais, užmesga draugystę. Tada švedas pakviečia bičiulį iš Amsterdamo atvykti pas jį ir atvykus į Stokholmo oro uostą paaiškėjo, kad Švedijos muitinėje jis yra sustabdomas dėl to, kad Švedijoje kanapės yra draudžiamos tyrimo metu paaiškėja, kad e, hašišą ar kanapes e, tas žmogus nusipirko dėl to, kad Amsterdamo pilietis e, jam jas rekomendavo, tada Švedijos policija, sužinojusi to piliečio adresą, išduoda Europos arešto orderį, pagal kurį reikalauja, kad Olandijos pilietis būtų perdodamas jiems kodėl taip atsitiko. Šiuo atveju šiam Amsterdamo gyventojui pavyko išsisukti, todėl kad paaiškėjo, jog jis yra pabėgėlis iš Sirijos, daug metų praleidęs įvairiuose sulaikymo centruose ir tik tai leido jam išsisukti. Vadinasi, tokio proporcingumo testo nepakanka. Aš norėčiau, kad šiame pranešime būtų labai aiškiai pasakyta, kad Europos parlamentas reikalauja teisėkuros pasiūlymo. Ar konkretaus, ar horizontalaus, nes mes Jeigu to nepadarysime, tai pamatysime, po metų ar vėliau, kad situacija visiškai nepasikeitė. Thank you, Mrs. Sargentini, Mr. Dajon. Dėkui, poniai Sargentini, ponas Dajon. Dėkui, ponė pirminkė. Ir, ir, ir aš manau, kad ir. Šešėliniai pranešėjai ir pranešėja turėtų tarpusavyje dar padiskutuoti, mm, nes iš tiesų ponė Sipil visai teisingai pasakė, kad e, kol kas vis tik tai nėra tam tikrų pagrindinių teisių susijusių su procedūra tarpusavio suderinimo. Vakar mes girdėjome komisijos narę, kalbant e, šiek tiek apie teisę į teisinę pagalbą konkrečiai tai galėtų būti taikytina ir kalbant apie šį dokumentą Europos arešto orderį. Tačiau dokumentas dėl teisinės pagalbos kol kas nėra priimtas ir vargu ar bus priimtas šios kadencijos metu. Na ir vėl grįžtant prie diskusijos su komisarė Reding, e, e, kur kalbama apie Rumunijos tam tikrą teisės aktą, pagal kurį korupcija nebebūtų kriminalizuotas veiksmas. Kyla klausimas, o kas atsitiks su Europos arešto orderiu, jeigu korumpuoti valdžios atstovai vienoje valstybėje narėje prašys perduoti įtariamą jį iš kitos valstybės narės, ar visi turėsime likti tokia padėtim patenkinti. Vis tiek reikia mums pripažinti, kad tarp valstybių narių tebėra didelių skirtumų ir čia ne visada galime remtis vien tik tai tarpusavio pripažinimo principu. Dėl kitų turinio dalykų tektų man iš naujo vardinti savo pakeitimus, dauguma iš jų sutampa su žaliųjų pakeitimais Ir aš manyčiau, kad kol kas mes turėtume toliau reikalauti, kad komisija turėtų pateikti savo platesnius pasiūlymus dėl Europos arešto orderio, tai padaryti per maždaug metus. E, o na, o e, šiaip lauksiu iš pranešėjos kompromisinių pasiūlymų ir pokalbių su šešliniais pranešėjais. Pane Lopes. Dėkuoju, pane pirmininkė. Mano pastabas bus panašios į pono Dijon pasisakymą. Aš tikrai noriu pagirti ponios Latford atliktą darbą, bet nemanau, kad jo pakaks. Aš manau, kad proporcingumo uh, aspektai remiasi silpnesnių pagrindų ir e, kai kuriuose valstybėse viena ar kita situacija nelaikoma nusikalstama veika, kitur taip yra. Na, o rimtų nusikaltimų sąrašas pamatin, pamatų sprendime iškelia daugybę problemų susijusių su apibriešių tikslumu. Aš manau, kad tos priemonės, kurias, reikal, e, kurias rekomenduoja e, Sara Latford, nėra visa apimančios ir, ir pakankamas, man atrodo, kad po metų teks mums dar kartą pažvelgti į išduotus arešto orderius ir pažiūrėti, ar jų iš tikrųjų pakanka. Aš manau, kad e, tai, kad trūksta tikslumo, yra labai rimta problema. Manyčiau, kad ateityje mums teks peržiūrėti pamatų sprendimą. Būtina turėti priemonės, apie kurias kalbame, bet jos neišspręs problemos. Aš manau, kad e, po metų turėsime pasidomėti, kokie yra šių mūsų rekomendacijų rezultatai ir ar tikrai jų pakanka bijau, kad e, šis dokumentas nepateisins lūkesčių. Aš jau minėjau, kad ne visose valstybėse narėse vienodai suprantamos nusikalstamos veikos, e, nuobaudos, sankcijos už jas yra skirtingos ir mes galbūt tokiu būdu nesugebėsime pasiekti tinkamo rezultato. Tinkamiausias būdas veikti būtų horizontalusis būdas. E, Pone Latford kalba apie tam tikrus saugiklius, e, iš tikrųjų einama tinkama kryptimi, bet vargu ar to pakaks. Mums reikia peržiūrėti pagrindų sprendimą ir jame apibriežti sąžiningo perdavimo apibriešti. Pirmininkė, komisija regis nenori pasakyti, tad suteiksiu žodį vėl poniai Latford. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Būtų buvę gerai išgirsti komisijos pasisakymą. Tiesą sakant, komitete klausiau komisarės Reding kalb turėdama galvoje šį pranešimą, ar jos manimų komisija negalėtų e, pateikti pasiūlymą dėl horizontalaus pagrindų sprendimo, bet e, nesulaukiau atsakymo, aišku, ji negali į kiekvieną konkretų klausimą atsakyti. Vis tik mes reikalausime, kad komisija atsakytų, tarp parlamento ir komisijos egzistuoja tarp, tarp institucinis susitarimas, pagal kurį e, būtina reaguoti į parlamento savos iniciatyvos pranešimus, tai numatyta Lisabono, Lisabono sutartyje. E, Ir dėl sargentinis pranešimo mes tikimės iš komisijos atsakymo dėl e, detalių rekomendacijų, kurias siūlome savo pranešime. Ir norėtume, kad būtų nustatytas labai aiškus laiko terminas, kalbama apie vienerius metus. Uh, Ir jeigu mes patvirtinsime šį pranešimą, aš tikiuosi, kad taip ir įvyks, ir jeigu būsiu ir kitoje kadencijoje šiame parlamente, mes tikrai labai spausime komisiją, sakydami, kad jūs privalote sureaguoti į savo iniciatyvos pranešimus e, per vienerius metus. Ir Mes rekom... prašysime, kad e, būtent komisijos nariai atsakingi už žmogaus e, teisės ir teisingumą tai padaryta, padaryti. E, vadinasi, nepaliksime komisijos nuo šaly. Mes, aišku, savo ruoštų padarysime tai, kas yra mūsų galiuose ir paskui spausime komisiją. E, E, tarp politinių frakcijų esame sutarę, kad kalbame apie labai svarbę ir netidėliotiną problemą, kad tie trūkumai, kurie dabar egzistuoja Europos arešto orderio sistemoje, apskritai tos sistemos nesugriautų. Aišku, mums patiems dar reikia sutarti dėl taktikos, kaip pasiekti norimų rezultatų, tačiau mes jaučiame E, kad stiprėja jėgos, kurios iš esmės yra pasiryžusios sugriauti Europos arešto orderio sistemą ir tiesą sakant sugriauti tarpusavio pripažinimo principo galiojimą. O mūsų užduotis būtų užtikrinti, kad žmogaus teisių taip imti paprastai sutrypti negalima. Ir žinoma, darysiu viską, kad taip neatsitiktų. E, pone Sibyl kalbėjo, kad e, kai kalbame apie tarpusavio pripažinimą, paprastai remiamasi nacionalinėmis taisyklėmis. Ir vyksta diskusija, kur surasti pusiausvyrą tarp e, suderinimo, harmonizacijos lygio, kuris užtikrintų tam e, tikrą bendrą žmogaus teisų apsaugos standartą. E, iš vienos pusės, tuo pačiu metu, kaip tai suderinti su kažkokia Europos baudžiamojo kodekso egzistavimo galimybė. Visiškai aišku, kad mums tokio kodekso matyti nesinori. E, ir e, būtent Todėl e, mes e, ir ponė Sipil, kuri rengia dar vieną pranešimą apie procesinės teisės, e, pati aš rengiu dar vieną panašų pranešimą, kaip ir ponė Antonesku, būtent šitose srityse mes taip pat spaudžiame komisiją ir tiesą sakant esame jau pasiekę tam tikros pažangos. Ir aš manau, kad reikia tai pripažinti ir toliau remti. Pane Sargentinį dar kartą išdėstė savo poziciją, e, gana gyvai pailustravo, kad mums vykdančioje valstybėje būtina turėti galimybę patikrinti proporcingumo principo taikymą. E, iš tikrųjų e, negalima pernelyg daug grįžti prie tarpusavio pripažinimo principo, dominavimo. Aš manau, kad e, siekdami pažangos, užtikrin, užtikrinant žmogaus teisės, valstybėse narėse mes e, turėsime mažiau būtinybės užtikrinti, kad e, galima būtų atsisakyti e, įvykdyti arešto orderį žmogaus teisų pažeidimų pagrindu. Taigi aš tikiuosi, kad mano trijų punktų paketas susilauks pažangos. Aš turiu galvoje proporcingumo testą, konsultacijų mechanizmą, kai vykdančioji valstybė gali užduoti klausimus prašančiai valstybei dėl tokios priemonės būtinybės ir jeigu netenkina tie atsakymai, tai tada procesas gali būti stabdomas. E, ir valstybės narės, ir teismų institucijos neturėtų e, abejoti, bandydamas pasinaudoti šitais dalykais. E, Jungtinė karalystė nuo pat 2003 metų, kai pradėjo galioti Europos arešto orderis, pagal mūsų parlamento sprendimus esame numatę, kad galima atsisakyti vykdyti arešto orderio prašymą, jeigu labai aišku, kad yra pažeidžiamas žmogaus teisės. Ir aš manau, kad vienas iš mūsų tikslų šiame pranešime yra skatinti teisėjus nacionalinėse valstybėse, jeigu išnaudotos visas galimybės, aišku, reikia išnaudoti visas galimybės ir automatiškai šios nuostatos taikyti negalima, bet tokią galimybę teisėjai turėtų panaudoti. Tai turėtų būti sistemos e, svarbus ramstis, besirimentis proporcingumu. Na ir e, galiausiai, ponė pirmininkė, noriu pasakyti, kad e, dėkoju už jūsų paramą, jūs sutikote beveik su viskuo, ką aš sakiau Na ir dar kartą pasakysiu, kad tarp šešėlinių pranešėjų ir manęs nėra esminių nesutarimų, mums beliko tik tai apsispręsti dėl kokių formuluočių yra galimas mūsų sutarimas. E, per pietų pertrauką aš e, išplatinsiu pasiūlymus dėl kompromisinių pakeitimų ir e, tikiuosi, kad jeigu sutarsime bent jau dėl daugumos tų pakeitimų, tai e, galime tikėtis e, gana sklandaus e, balsavimo sausio 14 dieną. Tačiau per nelik didelių lūkesčių aš čia nenoriu reikšti. E, E, jaučiu, kad dėl kai kurių dalykų savo kolegų visiškai nesu įtikinusi, bet vis tiek esu nusiteikusi optimistiškai. Dėkoju, e, ponė Latford, kaip jūs paminėjote, balsuosime e, Strasbūre sausio 13 dieną per neįlinį mūsų komiteto posėdį ir aš tikiuosi, kad rytoj šešėliniai pranešiai per rytojų sugebės surasti gerą kompromisą. Taigi dėkoju kolegams už bendradarbiavimą. Dabar turime dar šiek tiek laiko, nes balsuoti numatyta pradėti be 15.11. Vadinasi, turiu daryti pertrauką, nes reikia palūkėti kolegų, kurie turi atvykti balsuoti. Taigi, posėdį tęsime 10.45. Galėtų pradėti. Hello everybody. Labai diena visiems. Prateskime. Prateskime komiteto posėdį ir pereikime prie balsavimo. Pirmasis balsavimas yra euro ir kitų valiutų apsauga nuo padirbinėjimo baudžiamosios teisės priemonėmis. Pranešėja ponė McIntyre. Pone Makintaja, gal norėtumėt pasisakyti? Ne? Ačiū. Aš tik tai norėčiau pasakyti, kad labai puikiai bendradarbiavau su šešėliniais prinšiais ir aš tikiuosi, kad mes gana greitai nubalsuosime ir pereisime prie e, trialogo kitais metais. Dėkuoju. Taigi balsuokime. 34 pakeitimas. Kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 35 pakeitimas atsiimtas, taigi 36 kas už, prieš, reikia patikrinti elektroniškai. Taigi dėl 36 pakeitimo balsuojame elektroniškai, balsavimą pradedame. Balsavimas Ne. Balsavimas baigtas. Taigi 28 už, 16 prieš. Tai e, pakeitimas priimtas. Aštuntas kompromisinis pakeitimas, kas e, prieš už e, priimta. 38 pakeitimas, kas už prieš turėčiau patikrinti elektroniniu mm, būdu, kadangi nekeliate rankų. 38 pakeitimas balsavimas pradėtas. Balsavimas baigtas. 40 už, 3 prieš kelkite rankas, prašau, kitaip reikės balsuoti elektroniškai. Kas už 39, kas prieš priimta. 40 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikę, priimta. Penktas kompromisas, kas už, prieš. Tikrinsime elektroniniu būdu. Balsavimas pradėtas dėl penktojo kompromisinio pakeitimo. Balsavimas baigtas. 27 už, 19 prieš, susilaikiusių nėra. Taigi priimtas pakeitimas. Tuomet pereiname prie ekonomikos komiteto penkto pakeitimo. Kas už? Prieš? Susilaikė? Atmesta. Šeštas ekom pakeitimas. Kas už? Prieš? Susilaikė? Atmesta. Tuomet šeštas kompromisas. Kas už? Prieš susilaikė priimta. Trečias pakeitimas kas už, prieš. Dar kartą, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 44 pakeitimas kas už, identiškas, tačiau turime dėl jo balsuoti. 44 ir 45 pakeitimai yra identiški už juos abus. E, kas už, kas prieš susilaikė priimta. 46 pakeitimas atkrenta. Septintas kompromisas, kas už, e, prieš susilaikė priimta. Tuomet 51 pakeitimas, kas už, prieš susilaikė priimta. Ekon 10 pakeitimas, kas už, prieš susilaikė, atmestas. 53 pakeitimas kas už, prieš, susilaikė, priimta. Penktas pakeitimas kas už, prieš, susilaikė, priimtas. 54 kas už, prieš, susilaikė, priimtas. 55 kas už, prieš, susilaikė, priimtas. 56 kas už, prieš, susilaikė, priimtas. Šeštas pakeitimas kas už, prieš, susilaikė, priimtas. 57 už, prieš, susilaikė, priimta. Ekon 12 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, priimtas. Ekon 13, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 14 e, už, prieš, susilaikė, priimta. Dabar dėl konstatuojamųjų dalių. E, pakeitimas numeris 7. Kas už? Prieš? Susilaikė priimta. Aštuntas pakeitimas. Kas už? Prieš? Susilaikė priimtas. Vienuoliktas pakeitimas. Kas už? Prieš? Susilaikė priimtas. Dvyliktas pakeitimas. Kas už? Prieš? turėčiau patikrinti elektroniniu būdu. Balsuojame dėl e, 12 pakeitimo. Balsavimas baigtas. 24 už, 23 prieš. Priimta. Bet jūs jau balsavote. Taip atsižvelgėme į jūsų nuomonę, tačiau tai balsavimo rezultatų nekeičia. Ekon vienas pakeitimas, kas uh, už, prieš, susilaikė, atmestas. Tryliktas pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Ekon 2, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Keturioliktas pakeitimas, kas už, prieš, Susilaikė. Priimtas. 15. Pakeitimas. Pradedam balsavimą dėl 14 pakeitimo. Balsavimas baigtas. 25 už, 22 prieš. Priimtas pakeitimas. 15 pakeitimas. Kas už? Prieš susilaikė priimtas. Pirmasis kompromisas. Kas už? prieš susilaikė priimta. Ekon trečias pakeitimas, kas už, prieš susilaikė atmestas. Devynioliktas pakeitimas, kas už, prieš susilaikė priimtas. Dvidešimtas arba dvidešimt pirmas yra identiški, kas už juos. Atleiskite. Dvidešimtas pakeitimas pakren, e, atkrenta. Taip, tuomet pereisime prie antrojo kompromiso. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimtas. Tuomet pereiname prie trečio kompromiso. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. Ekon 4 atkrenta. 32 pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimtas. Ketvirtas kompromisas, kuris padengia pirmą ir 33 pakeitimus, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Ir dabar e, dėl pakeisto teksto balsuosime elektroniniu būdu. Balsavimą pradedame. Balsavimas baigtas. 46 už, du susilaikė, e, prieš nėra. O dabar turėsime e, bals, e, balsuoti dėl dėrybų pradžios su taryba. Balsavimą pradedame. Balsavimas baigtas. 46 už, niekas prieš, du susilaikė. Sveikinu, ponia McIntyre. Dabar pereisime prie pranešimo e, dėl homofobijos pranešėja pone Lunaček. Norėtumėt pasisakyti? Taip, ačiū pirmininkė, aš labai norėčiau pasisakyti ir norėčiau padėkėti, padėkoti visiems šešėlinėms pranešėjams už konstruktyvų bendradarbiavimą šią temą. E, ne visose frakcijose tai buvo lengvas bendradarbiavimas, tačiau pasiekėme puikių kompromisų. Ir tikrai didelis e, dėkui visiems šešėliniams pranešėjams iš visų e, frakcijų, kurios remia šį pranešimą. Taip pat norėčiau E, e, paminėti tekstą iš moterų komitetų, komiteto. E, norėčiau pasakyti, kad šį tekstą atsižvelgiame ir jis yra įtrauktas ir balsavimo sąraše yra. Ačiū, ponė Lunaček. O dabar penktas pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Patikrinsime elektroniniu būdu. Penktas pakeitimas – elektroninis balsavimas. Balsavimas baigtas. 22 už, 25 prieš, vienas susilaikęs, taigi atkrenta šis pakeitimas. Šeštas pakeitimas, kas už, prieš susilaikė priimta. Septintas pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, priimtas. Aštuntas pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, priimtas. Devintas pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, priimtas. Dešimtas pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. E, šeštas siūlymas, kas už, prieš, susilaikė, priimtas. Vienuoliktas pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Dvyliktas pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Tryliktas pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Septintas e, siūlymas. Atsiprašau, keturioliktas pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė priimta. 15 pakeitimas. Kas už, prieš, susilaikė priimtas. 9 siūlymas. Atkrito. 16 pakeitimas. Kas už, prieš, susilaikė priimtas. 17 pakeitimas. Kas už, prieš, susilaikė priimtas. 18 už, prieš, susilaikė priimtas. 19 pakeitimas. Kas už, prieš, susilaikė priimta. 20 pakeitimas kas už, prieš susilaikė priimta. 21 už, prieš susilaikė priimtas. 22 pakeitimas už, prieš susilaikė priimtas. Aštuntas E, siūlymas. Kas už? Prieš? Susilaikė? Dar kartelį, dėl aštunto pakeitimo, kas už? Prieš? Susilaikė atmestas. Šešioliktas siūlymas, kas už? Prieš? Susilaikė atmestas. Dvidešimt trečias pakeitimas, kas už? Prieš? Susilaikė priimtas. 24. Kas už? Prieš? Susilaikė. Priimtas. 25. Pakeitimas. Kas už? Prieš? Susilaikė. Priimtas. 26. Pakeitimas. Gerai, dėl 25 patikrinsime elektroniniu būdu. Balsavimą pradedame. Balsavimas baigtas. 31 už, 13 prieš, 3 susilaikė. Priimta. Tai pereisime prie 26 pakeitimo kas už. Prieš susilaikė priimta. Pirma, e, e, ketvirtas siūlymas kas už. Prieš susilaikė. Patikrinkime elektroniniu būdu. Balsavimas baigtas. 24 už, 22 prieš, vienas susilaikęs. Priimta. 27 pakeitimas kas už, prieš, susilaikė priimtas. 28 pakeitimas kas už, prieš, susilaikė priimta. 29 už, prieš, susilaikė priimta. 30 už, prieš, susilaikė priimta. Penkioliktas siūlymas. Už, prieš, susilaikė, atmestas. 31 pakeitimas. Už, prieš, susilaikė, priimtas. 32. Už, prieš, susilaikė, priimta. 33. Už, prieš, susilaikė, priimta. 34. Už, prieš, susilaikė, priimta. 35 už, prieš, susilaikė, priimtas. 36 už, prieš, susilaikė, priimta. 37 už, prieš, susilaikė, priimta. 38 už, prieš, susilaikė, priimtas. 39 už, prieš, susilaikė, priimtas. 40. Už, prieš, susilaikė, priimta. 41. Už, prieš, susilaikė, priimta. 42. Už, prieš, e, patikrinkime dėl šio pakeitimo, dėl 42 pakeitimo. Balsavimas baigtas. 22 už, 24 prieš susilaikiusių nėra atmestas pakeitimas. 43 pakeitimas už, prieš susilaikė priimtas. 44 kas už, prieš susilaikė priimtas. 45 už, prieš susilaikė priimta. Kompromisinis pirmas pakeitimas kas už, prieš susilaikė priimta. Pirmas pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Antras pakeitimas už, prieš, susilaikė, priimta. Trečias pakeitimas už, prieš, susilaikė, priimtas. Ketvirtas pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. A siūlymas už, prieš, susilaikė, atmesta. E, bei siūlymas atkrito. Tuomet balsuojame dėl pakeisto testo, elektroninis balsavimas. Balsavimą pradedame. Balsavimas baigtas. 40 už, 2 prieš, 6 susilaikė. Sveikinu pranešėją. Kitas darbo tvarkės klausimas. Tai yra paskutinis balsavimas. E, pone Makovei, prašau. Ačiū. Aš labai trumpai. Norėčiau padėkoti savo kolegoms šešėliniams pranešimams už, pranešėjams už sunkų darbą ir puikius patarimus. Taip pat norėčiau pasakyti, kad e, pirmininkaujantį Lietuvą labai daug pasitarnavo ir e, padėjo užbaigti trialogą šiuo klausimu. Ir e, negaliu pasakyti, kad pasiekėme visų tikslų, kurių norėjome, tačiau e, tekstas E, yra pateiktas visiems. Pone Makoviai, ačiū Jums labai. Taigi balsuojame dėl e, sudarėto teksto pajamų už nusikaltimų išalinimas ir konfiskavimas Europos Sąjungoje. Balsavimą pradedame. Balsavimas baigtas. 44 už, vienas prieš, vienas susilaikęs. Sveikinu ponę Makovei. Taigi, e, baigiame balsavimą rintinėje posėdžio dalyje. Tęsime darbą trečią valandą po piet. E, dalyvaus e, Lietuvos kaip pirmininkaujančios valstybės atstovai. Dėkuoju Jums.